deklaracija ir jos, ši deklaracija bus įtraukta ir į protokolą. Biudžeto komitetas e, pateikė koreguojantį tekstą vasario 6 dienos dokumentui. Pagal 216 straipsnio ketvirtą dalį šis korekcinis raštas laikomas patvirtintas, jeigu per 24 valandas kokia nors frakcija arba bent 40 parlamento narių paprašys, kad vyktų balsavimas. Tekstą galite rasti e, sesijos e, internetinėme puslapyje. Ponės ir ponai, trečiadienį kartu su parlamento, e, atsiprašau, su tarybos pirmininku aš pasirašiau